svetainėje. Tai tiek. Toliau pirmininko pranešimai. Noriu pranešti štai, kad rugsėjo 22-ąją įvyko labai svarbus ES įvykis. 66-oje Junktinių tautų generalinėje asamblėjoje Pirmą kartą einantis tarybos pirmininko pareigas e, pirmininkas kalbėjo visos ES vardu. Tai tikrai labai reikšmingas mums įvykis. Rugsėjo 21-ąją Troy Davis žuvo. Jam buvo vykdyta mirties bausmė. Mirties bausmė yra nepriimtina. Ir Europos parlamento vardu noriu pareikšti mūsų pasipriešinimą mirties bausmiai. Mes esame pasmerkę mirties bausmę įvairiomis progomis, nežiūrinti tai, ar bausmės vykdomos demokratiškose valstybėse, ar tokiuose kaip Iranas, kur tą pačią dieną Ali Reza Mola Sultan, 17-metis vaikinas, buvo pakartas. Nepilnamečio nužudimas, mirties bausmės vykdymas nepilnamečių yra tarptautinės teisės normų pažeidimas. Europos Sąjunga visada priešinasi mirties bausmė ir jos pozicija nesikeis. Tai nėra tinkamas teisingumo vykdymo įrankis. Ir galiausiai dar vienas pranešimas dėl mūsų posėdžio. Ši sesija tikrai svarbi, nes šią savaitę balsuosime dėl šešių mm, pasiūlymų paketo. Ir tai bus mūsų triumfo akimirką. Mums pavyko pademonstruoti, kad bendrijų darbo metodas yra geras būdas spręsti krizinės situacijas. Įvyko sėkmingos dėrybos, jos truko metus ir krizė krizė, tas pasiūlymų paketas, kur ta, e, skirtas krizės klausimams, tačiau per tą laiką krizė pagilėjo. Reikia parengti spartesnę svarstymo procedūrą, kuomet dirba, tenka dirbti išskirtinomis aplinkybėmis. E, mes įstatymų leidėjai privalome reaguoti sparčiau. Tai nebūtinai taikytina visiems teisės aktams, tik kai kuriems. Ir rengiuosi apie tai kalbėti su politinių frakcijų vadovais. Bei taip pat parlamento komitetų vadovais, ypač tų komitetų, kuriems tenka e, ypač didelis e, teisės aktų krūvis. Tuo tarpu tai tiesiog pasiūlymas, kurį išsakau savo vardu. Taip pat norėčiau priminti, kad trečiadienį Komisijos pirmininkas Baroso e, pristatys, e, sakys savo metinę kalbą ir pristatys komisijos darbų programą. Tikimės, kad bus pat, išgirsime pasiūlymų dėl tolesnių teisės aktų, kurie bus skirti krizės klausimams. Mums būtina sparčiai patvirtinti teisės aktus, kad ekonominė situacija pagerėtų, taip pat, kad pagerėtų padėtis rinkoje. Būtina nusiųsti žinę ES žmonėms, kad bendryjų darbo metodas yra veiksmingas ir spartus būdas priimti teisės aktus. Ir rytoj, ponios ir ponai, pirmą kartą turėsime galimybę užduoti Eurogrupės šalių pirmininkui Jean-Claude Junkeriui jau turėjome galimybę uždu, užduoti klausimus pirmininkui Baroso ir vicepirmininkiai Ešton. Taigi, tai yra naujovė. Dar vienas būdas užtikrinti piliečių atstovavimą krizės akivaizdoje. Vicepirmininkė Ešton taip pat dalyvaus rytojus diskusijose dėl rytinės partnerystės vadovų susitikimo, kuris įvyks rugsėjo 29 Varšuvoje. Kolegos, noriu paraginti jūs dalyvauti tose diskusijose. Tai yra tikrai svarbios diskusijos. Ir mes norėtumėme, kad tie klausimai būtų rimtai apsvarsyti, nes tai yra piliečiams aktualūs dalykai. Mes savo ruoštų norime parodyti žmonėms, kad aktyviai domimės ir tais klausimais dalyvaujame jų svarstymę asmeniškai kreipiuosi jūs ir raginu taip daryti.